Pan Preda. Takže hezké odpoledne, kolegové. Naše denní zasedání pokračuje. Gerbiami kolegos, tęsime savo darbo tvarkę šios popietės ir Pirmiausia, turiu pasakyti, kad sulaukėme vakardienos posėdžio protokolų. Jeigu komentarų dėl jų nebus, tai tuomet manysime, kad šie protokolai yra priimti. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Šią popietę pirmuoju, pirmiausia mes nagrinėsime Madagaskaro atvejį, kalbės Čarlzas Tenokas. Pone pirmininkė, prieš šešerius metus nelegalus režimas, pono Ražolynos režimas padarė daugybę žmogaus teisų pažeidimų Madagaskare. E, šis žmogus atėjo valdžią sakydamas, kad nutrauks žmogaus teisų pažeidinėjimus Madagaskare, tačiau reikia žinoti, kad ten žmonės gyvena didžiausios skurdos sąlygomis. Tad ES turi sustiprinti priemonės nukreiptas prieš ražolinos režimą ir jei reikia pasiremti tam kotonų sustarimų nuostatomis ir pritaikyti reikiamas sankcijas. Afrikos sąjunga turėtų taip pat nuveikti daugiau šioje srityje. Afrikos sąjunga kol kas tik kalba, tačiau nieko nedaro. Reikia priimti sprendimus prieš ražolyną ir jo kliką ir e, padaryti viską, kad galėtų teisėtas prezidentas grįžti į šalį. Jis taip pat e, turi, dabartinis apsišaukėlis prezidentas neturėtų būti kandidatas kituose rinkimuose. Madagaskare rinkimai kol kas regis nenumatyti, tačiau artimiausiais mėnesiais tikėkime problema išsispręs. Dėkoju. Pone Dekaiser. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne pirmą kartą šiame parlamente mes kalbame apie Madagaskaro patiriamą dramą. Nuo tada, kai vasario mėnesį 2010 m. buvo priimta rezoliucija, niekas ten nepasikeitė į gerą, greičiau į blogą Madagaskaro žmonėms. Ir būtent apie žmonės Madagaskare pirmiausia aš ir galvoju, kalbėdama apie ten susiklošiusią padėtį. Ten dabar kovojama dėl valdžios. Ir Regis, ta kova dėl valdžios niekad nesibaigs. Europos parlamentas aiškiai prieš metus pareiškė savo paramą tam, kad ten būtų pradėtas įgyveninti demokratijos procesas, kad būtų galima surenkti rinkimus. To neįvyko. Prezidentas Ražolina ir toliau tebėra valdžioje. Jis negali teikti savo kandidatūros naujiems rinkimams, mes apie tai kalbam ir savo rezoliucijoje, tai turėtų būti aiškiai pabrėžta. Tiesiog aš norėčiau e, pasakyti štai, ką vyksta dėrybos. Iki šiol tos dėrybos jokių rezultatų nedavė. Ir kažin, ar kokiu nors rezultatu bus. Tad aš manyčiau, kad reikėtų kalbėti ryštingiau ir turėtume daryboms dar palikti šansų Jos turėtų vykti kuo skubiau ir tikimės, kad išeitis bus rasta. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū ponė Dekaiser. Kita kalbėtoja yra ponė Veržyje. Prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Na, šiandien mano frakcija GUE gali tik apgailestauti dėl siūlomos rezoliucijos. Ypač dėl rezoliucijos dėl Madagaskaro. Aš jau sakiau 2010 vasarį, kai balsavome dėl tos ankstesnės skubos arka priimtos rezoliucijos, kad ES rodo savo politinę negalę šioje srityje, nes nesimama jokių ekonominių e, sankcijų, o jeigu ir jų įmamasi, niekas nepasikeis dėl to, nes nukentėjusieji bus pirmiausia e, Madagaskaro žmonės, o jiems, ne jiems tos sankcijos turėtų būti taikomos. Mes labiau norėtume, kad būtų E, SADC institucijos e, atstovams suteikti reikiami įgaliojimai ir kad ši e, struktūra būtų remiama. Mes turime ponų Šisano pareikšti pagarbą už jo nuveiktą darbą. Jis nudirbo didžiulį darbą siekdamas krizės sureguliavimo Madagaskare. Johannesburgė turėtų vykti darybos ateityje ir Mes manome, kad parengtos gairės turėtų būti patvirtintos. Mes turime pirmiausia mąstyti apie Madagaskaro žmonės ir turime pasakyti, kad būtent Madagaskaro žmonės turi spręsti dėl to, kas juos turi valdyti ateityje. Mūsų vaidmo turi būti antrinis. Tad mes nebalsuosime už šią dalinę rezoliuciją, nes vietoj to, kad situacija nurimtų, jinai dar, gal, dar labiau pablogėti. Dėkoju. Merci beaucoup. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra kolega Prieda, prašau. Mulțumesc mult, domnule președinte. Așa cum au făcut... Dėkui, ponė pirmininkė. Kaip ir mano kolegos, aš pats norėčiau irgi pasakyti, kad nuo dešimtųjų metų vasario mėnesių, kai mes diskutavome apie patį Madagaskare, jokių teigiamų pokyčių neįvyko. Galėtume sakyti, kad perėjimas prie demokratijos neįvyko įvyko pereimas kitur, pereimas prie dar gilesnės krizės negu pernai. SADC e, bu, posėdis buvo vienas, kaip vienas iš paskutinių galimybių uh, susitarti posėdžių. Šis posėdis nepavyko. Tikėkime, kad šį šeštadienį įvykęs posėdis turės teigiamos įtakos. Tačiau reikia pasakyti, kad socialinė ir ekonominė Madagaskaro padėtis yra labai sudėtinga. Dauguma žmonių Madagaskare gyvena turėdami mažiau negu dolerį per dieną. Reikėtų numatyti neutralų pereinamąjį konsensusų pagrįstą ir įtraukiantį procesą. Mes remsime būtent tokio proceso idėją. Dėkoju. Ačiū, ponia Bilbao Barandika. Gracias, presidente. Tras el golpe de Estado y con el gobierno. Ačiū pirmininkė po perversmo ir vyriausybės naujos ateimo. Madagaskaras tikrai tapo politinio nestabilumo centru, nebuvo jokios valdžios, žiniasklaida kontroliuojama vyriausybės, žmogaus teisės, aišku, mindomos ir Madagaskaro saugumo pajėgos tiesiog, na, terrorizuoja visą visus gyventojus, kurie kenčia nuo tos politinės situacijos. Na, ta šalis turi daug išteklių, bet turi daug ir apsirūpinimo maistų problemų, trūksta maisto, taip pat didelės sveikatos problemos. ES turi tęsti tiekti e, gyventojams Madagaskare e, humanitarnę pagalbą ir turime pa siekti susitarimo tarp, šalti, tarp šalių, kad būtų sukirt, sukurta neutrali perinamoji vyriausybė ir taip pat būtų patvirtinta lai, E, būtų pasirengta laisviems ir skaidriems rinkimams, kuriuose galėtų dalyvauti visi, visos politinės partijos ir atstovai. Pirmininkas, ačiū, ponė Kilnilsen. Na, žaliųjų, žaliųjų frakcija dar kartą smerkia tai, kokiomis sąlygomis e, dabartinis Naglisaro vadovas įsitvirtino valdžioje. Tikrai padėti šalyje yra nerima kelinti daug žmogaus teisų pažeidimų, pažeidžiamos netgi teisės e, renkti demonstracijas, taip pat neteisėtai kalinami žmonės, taip pat e, piknaudžiavama prieš žurnalistus ir panašiai. Ir tos saugumo pajėgos yra visiškai nebaudžiamos ir klesti. Opozicijos atstovai yra įkalinami, mes reikalavome, kad jie būtų paleisti. Beje, nekontroliuojama, visiškai, nekontroliuojama visiškai valdomi e, šalies gamtiniai ištikliai ir tai kelia didžiulę pavojų ateičiai viso šalies. Mes smerkime nelegalų eksploatavimą mineralinių išteklų ir taip pat tai, kaip yra e, tiesiog niokomai, niokojami e, vertingos medienos ištekliai. Kad pasiektumėm šaliuose, šalyje stabilumą, mums reikia, kad ten vyktų, visiems reikia, kad ten vyktų laisvi, demokratiškai skaidrus e, rinkimai ir tam visų pirma ES turi padėti. Ačiū. Dabar išklausysime kalbėtojus politinių frakcijų vardu. Visų pirma, ponas Kašmarek. EPP. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. W naszej rezolucji potępiamy naruszenie. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai Mes savo rezoliucijoje smerkiame žiaurius žmogaus teisų pažeidimus, taip pat raginame paleisti sukarintas režimo pajėgas. Taip pat raginame atkurti teisinę valstybę bei nedelsiant paleisti politinius kalinius. Madagaskare e, svarbu e, įvykdyti vieną pagrindinę sąlygą - atkurti konstitucinę sąrangą. Po to reikia surenkti laisvus sąžininkus rinkimus, atitinkančius visus demokratinius standartus. Tokiu būdu e, pagerėtų situacija šalyje ir galėtumėme teikti platesnę humanitarinę pagalbą šiai šaliai, kurios, kurią valdančiam režimui mes nepritarėme. Pone Kretu, jau dviejus metus. Dviejai metai praėjo nuo perversmo, valdo karinis režimas, kuris nevykdo duotų pažadų dėl perimo prie demokratijos, pluralizmo ir laisvo žodžio. E, Ši šalis, e, šio šalies narystė buvo sustabdyta įvairiose organizacijose ir e, režimo žiaurumai nulėmė, kad jis ir visa šalis tapo izoliuota, o paprastų žmonių padėtis labai suprastėjo. Raginu visas organizacijas ir Junktinių tautų saugumo tarybą įgyvendinti Afrikos Sąjungos reikalavimus ir padidinti humanitarinę pagalbą eiliniams Madagaskaro gyventojams. Reikia paskatinti e, Madagaskaro partijas įveikti tarpusavio e, skirtumus bei e, paraginti SADC padėti įveikti šiai šaliai esamą sudėtingą sąlygą, sąlygas. Ir tikrai negerai, kad buvęs prezidentas yra priverstas rinktis tarp įkalinimo ir emigracijos. Pone Oiland, prašom. Ačiū. Madagaskare mes regime nuolatinius žmogaus teisų pažeidinėjimus ir e, pagrindinių laisvių pažeidinėjimus. Režimas valdo e, visą žiniasklaidą ir teisminę sistemą. Ir Ražolina e, save vadina laikinosios vyriausybės prezidentu. Tikrai gerai, kad niekas nepripažįsta e, šios neteisėtos vyriausybės. Negalime nusileisti diktatoriams, e, užmėgdami neoficialius santykius, nors praeitie to yra pasitaikę. Taigi sveikinu režimui pritaikytas sankcijas iki, iki šiol ir raginu tarptautinę bendruomenę sustiprinti tas sankcijas ir jų nepanaikinti tol, kol nežlugs nedemokratiškas Radžiulinos režimas. Ačiū dabar, ponė Makoviai. Mulțumesc. Lovitura de stat din martie 2009 a fost... Dėkoju. Kovo 2009 metų e, sprendimas e, užgrobti valdžią tęsės remiasi tokiais dalykais kaip žmogaus teisų pažeidinėjimai, smurtas, žmogaus teisų pažeidimai. Reikia nubausti kaltuosius. Režimas neatsižvelgia į tarptautinės pastangas, kurios remia e, laisvus rinkimus, teisėtus rinkimus. Maničiau, kad politiniai e, komitetai, prezidentų komitetai turi būti paleisti ir išpoliai prieš visuomenę turi liautis. Yra labai svarbu, kad būtų surenki, surenkti laisvi ir demokratiniai rinkimai ir kuo greičiau tam, kad būtų galima atkurti konstitucinę tvarką ir kad būtų galima pradėti šios šalies atkūrimą. Todėl kreipiuosi į tarybą ir komisiją ir raginu tęsti pastangas nes veikti reikia greičiau, kad būtų rasti sprendimai ir kad būtų sukurta reikiama aplinka rinkimams surenkti ir žmogaus teisėms apsaugoti Madagaskare. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis ponui Repo. Pone pirmininkė. ketvirtosios pagal dydį salos žmonės pasaulyje nukentėjo nuo to, kas vyksta Madagaskare. Ten dabar E, dirba vyriausybė, kurios dėja niekas neišrinko. Ir gamtiniai ištekliai Madagaskare neprisidėjo prie geresnių žmonių gyvenimo. Žmonės ir toliau gyvena didžiuliame skurde. Nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės. Nuolat kenčia Madagaskaro žmonės. Jie persekiojami, patiria savavališką areštą, plėšiamos bažnyčios vienuolynai. E, išpoliai tęsiasi prieš visus tą sąrašą dar galėtume tęsti, nes spaudimą patiria žiniasklaida, e, žmonės grobiami ir kankinami, jie kalinami. Žmonės kenčia. Grėsmė pakibo ir ties šios šalies bio įvairovę. E, gamtos ištekliai vartojami neproporcingai. Žmonės patys turi turėti galimybę spręsti dėl savo ateities, o ES turi prisidėti prie uh, um, Madagaskaro žmonių teisų apsaugos. Dėkui. Ačiū ir galiausiai ponas Keli. Patėtis Madagaskare yra klasikinė situacija ten, kur užgrobiama valdžia. Šis neteisėtas režimas 2009 atėjo į valdžią remiamas kariškių. Taigi visi senieji įpročiai išliko. Žudomi žmonės, E, kaliniai patiria fizinį ir psichologinį smurtą, e, kalinama be teismo ir per mėnesį žmonės uždirba 25 dolerius. Taigi šalyje būtina vykdyti demokratinius pasikeitimus, įtvirtinti demokratinę valdžią ir tik tada bus galima šiai šaliai pasiekti pažangos. Tam mums reikia imtis veiksmų, kad būtų galima įtvirtinti tokią valdžią, kokios nusipelno žmonės turėtų aktyviai veikti Afrikos sąjungą. Ši šalis turi pasukti demokratijos keliu ir tik tuomet jį galės pasiekti ir ekonominės pažangos. Ačiū. Ačiū ponui Keli. O dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Esaja norėtų kalbėti. Prašau. Arvoisa puhemies, vuoden 2009 maaliskuussa. Pone pirmininkė, po įvykusių politinių pasikeitimų susiklostė nestabili situacija, apie kurią mes žinome ir apie kurią kalbame. E, režimas pažydinėja žmogaus teisės 2001 Europos Sąjunga ir AKR valstybės buvo nusprendusios, kad turi būti įsteigta pereinamoji vyriausybė ieškoma išspręsti šią krizę bendradarbiaujant su SADC. Ir turėtų vykti dėrybos. Trys svarbiausios opozicinės partijos atsisakė dalyvauti tose dėrybose, nes pasak jų po tų dėrybų galėtų likti valdžioje neteisėtasis prezidentas Ražolina, to, nes pasak jų tas žmogus E, sunaikino bet kokias susitaikinimo galimybės ir pažeidė visas įmanomas teisės. E, turime padaryti viską, kad ražolynos vadovavimo vyriausybė nebegalėtų veikti ateityje. Ačiū. Dabar poniai Geringerotingė žodis. Przyczyną obecnego kryzysu politycznego na Madagaskarze był wojskowy zamach stanu, który... Ačiū. E, krizę Madagaskare sukėlė karinis pers perversmas, kuomet e, buvo iš šalies išvytas demokratiškai išrinktas e, prezidentas. Valdžia užgrobė armiją, tuos veiksmus paskelbė visa tarptautinė bendruomenė, tam tarpe ir Europos Sąjunga, kuri apsisprendė nutraukti pagalbą vystimuisi Madagaskarui. Ir taip pat Afrikos Sąjungoje mm, Madagaskaro narystė mm, buvo sustabdyta, taigi Ražalinos režimas yra labai izoliuotas. Tačiau atsirado galimybė e, pasiekti persilaužimą vykstančiose dėrybose, turime galimybę atkurti konstitucinę santvarką bei surenkti laisvus bei demokratinius rinkimus Netrukus vykstančios dėrybos yra, ir jų sėkmė yra būtina, kad šalis galėtų vėl gauti pagalbą vystimuisi. Būtina, jog nesutarančios e, partijos ir šalis susitartų galų galę veiktų skirtumus ir surenktų laisvus bei sąžininkus rinkimus. Ačiū. Obrigado, senhor presidente. Queria, antes de mais. Ačiū, panas pirmininkė. Na, visų pirma, norėčiau tiesiog apgailestauti dėl to, kaip yra vėluojama, kaip vėl, pavėluotai gautas portugališkas variantas šitos, šio popiečio apskritai visų rezoliucijų ir aš tikrai protestuoju prieš tokią situaciją. Na, o dėl Madagaskaro ES tikrai galėtų parengti taikinimosi procesą, tačiau neturėtų per daug kištis į klausimus, kurie yra grinai tautos kompetencijos dalykas. ES neturi priimti ne vienos pusės pozicijos, tai yra pačios malgašų tautos tiesiog interesų labai. Reikia tęsti visas pastangas, siekiant paremti Pietų Afrikos vystimosi e, bendrijos e, visas, e, visus darbus įgyvendinti. Na ir mes tiesiog turime padėti tai, kad e, malgašo tauta pati apsispręstų dėl savo ateities. Pirmininkas apgalėstauja dėl portugalų vertimos ir sutikrins. O kitas kalbėtojas. Ačiū, ponas pirmininkė. Dabartinė Madagaskaro krizė tikrai destabilizuoja visą regi regioną. Valstybės pervesmas prieš išrink, demokratiškai išrinktąją prezidentą leido įsikurti nesaugumo tokiam uh, tokia visai aplinkai ir atmosferai. Tarptautinės bendruomenės atsijėmė paramą šitos salos gyventojams. Tokiu būdu Madagaskaras susidūrė su 80 procentų skurdo lygiu. Jungtinės valstijas taip pat E, panaikino lengvatas, muitų lengvatas tekstilės dirbiniams ir medvilniai iš Madagaskaro ir taip tokiu būdu vienas pagrindinių šios šalies pajamų šaltinių tiesiog buvo sunaikintas. Aš remiu CDA pastangas siekiant e, už, na, nutraukti šitą krizę ir pastatyti ant kojų Madagaskarą. Regioninės organizacijos taip pat turi būti įtrauktos į, į sprendimo paaišką, kad būtų rastas kompromisas. Ačiū. Sumesk. We will hear more of the Romanian language because I... Vėl išgirsime rumūnų kalbą, nesuteiksiu žodį pono Jekutos. Politika din magas. Ačiū pirmininkė. Madagaskaro politinė krizė tikrai privertė, privedė šią šalį prie izolacijos tarptautinėje bendruomenėje, tarptautinėje arenoje. Ir galiausiai buvo tiesiog nutrauktas bet kokios pagalbos teikimas Madagaskarui. Šitą krizę atsitiko dėl to, kad na, tiesiog nelegaliai buvo paimta valdžia, nelegaliai atėjo dabartinė prezidento režimas. Bet tačiau sankcijų skirimas ar neskirimas yra labai delikatus, subtilus dalykas. Vis tik tai jos turi humanitarinių, socialinių pasiekmių ir jas reikia pasverti. Mes turime pagalvoti apie Madagaskaro gyventojus, kuriems reikia mūsų paramos. Uh, Ir ta parama neturi būti reiškiama tik tai e, raginimu rengti laisvus pluralistinius rinkimus ir, ir, ir atkurti demokratiją, bet taip pat mes turime teikti realią humanitarnę pagalbą. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Silvestras. Presidente, solo dal luglio del 2003 e il Madagascar aveva ricominciato. Pirmininkė, nuo 2003 metų Liepos mėnesių Madagaskaras pradėjo aktyviai dalyvauti Afrikos sąjungos veikloje, nes iki to laiko jos, jo veikla labiau buvo orientuota į socialistinės valstybės. Ir, bet, na, ir buvęs sostinės meras įsikūrė galiausiai prezidento rūmose ir po vis, su, ilgus mėnesius trukusios krizės 2009 metų lapkritį visos viltis sukurti, atkurti šalyje demokratiją buvo sužlugdytos. Pirmininkas sustabdo ponas Silvestri, nes jisai kalba kosminiu greičiu. Taigi, šiandien turime perinamą vyriausybę, kuri nieko gero tikėtis e, kol kas e, nesuteikia. Humanitarinė situacija, socialinė situacija taip pat yra nekokia. Kol kas yra neįmanoma net planuoti jokio kompromiso su dabartinė Madagaskaro vyriausybė. O sankcijos tikrai sunkios. Vienas iš jų yra būtent tarptautinės paramos e, skirimo nutraukimas. Mes merkiame valstybės perversmą ir tikrai sakome, kad būtina kuo greičiau surenkti laisvus rinkimus, kurie būtų prižiūrimi tarptautinės bendruomenės. Dar grafas dėl darbo tvarkos norėtų. Prašom. Dėl darbo tvarkos, ponė pirmininkė, aš tikrai e, su visa pagarba jums be abejo e, kalbėtojas pats atsisprendžia, kokiu greičiu jisai kalba. Ir be abejo viskas priklauso nuo kalbėtojo. Tačiau nereiktų pamiršti, e, kad per greitai kalbant yra apsunkinamas vertimas ir tokiais atvejais Kalbėtos rizikuoja būti nutrauktas pirmininko vertijų labui. Pirmininkas. Tikrai pritariu Jums, tačiau mūsų vertėjai žodžiu gali duoti signalą, rodantį, e, kad jie nespėja išversti kalbėtojo. Tuomet aš sustabdau ir E, visi e, būna laimingi ir patenkinti. Kalbėtojas patenkintas, jūs patenkintas, nes girdite vertimą ir mes visi patenkinti tuo darbu, kurį atliekame. The... Ačiū. Dabar žodis poniai Korhola. Prašom. Toksia arvoisa puhemies. Maaliskuisen vallankaappauksen jälkeen. Dėkoju. Po kovo mėnesio perversmų šalies stabilumui iškilo pavojus, problemos susijusios su humanitarnė padėtimi išaugo, tai veikia kasdienį e, žmonių gyvenimą Madaskare krizė didžiulė, žmonėms sunku gauti gerimo vandens, maisto produktų. Tie, kurie nelegaliai užėmė valdžią, ją laiko savo rankose toliau ir jie kontroliuoja žiniasklaidą ir užgrobia vykdomąją valdžią žmonės patiria smurtą, žmogaus teisų kovotojai patiria persekiojimus, jie turėjo išvykti iš šalies, tiesiog bėgti. Mes turime imtis priemonių, kad būtų atkurta konstitucinė tvarka, kad liautųsi žmogaus teisų pažeidinėjimai, kad jie būtų tyriami, ES turi teikti humanitarinę pagalbą ir padaryti viską, kad būtų taikomos sankcijos. Priešingų atveju krizės išspręsti nepavyks. Dėkoju, o dabar noriu pakviesti komisarą tarti žodį. Jis pateiks komisijos nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, e, komisija ir vyriausiai įgaliotinė Kiti Ashton nepaprastai susirūpinę situaciją Madagaskare. Mes šios gražios šalies tautai reiškiame visokią riaupą paramą. Be abejo, krizė turi didelį neigiamą įtaką eiliniams Madagaskaro gyventojams, jų socialinė ekonominė situacijai, kasdien situacija vis labiau prastėja. Mes suvokiame e, tų liūdnų įvykių svarbą. Mes taip pat, kaip ir jūs, atidžiai sekame, kaip vystosi padėtis ir mm, visomis įmanomis priemonėmis tengiamės veikti susidariusią krizę. Dviejus metus e, nepasiekime proveržio, e, tačiau situacija keičiasi. Birželio 7 prieš keletą dienų Kabarūne baigėsi dėrybos tarp SADC ir įvairių Madagaskaro politinių partijų atstovų ir tie pokalbiai sėkmingai prasidėjo ir tęsis ateityje. Teikia jie mm, vilties e, tartutiniai bendruomeniai ir juos turėtų remti didžioji Madagaskaro gyventojų dauguma. Dėrybų sėkmė būtina, kad Afrikos sąjunga ir e, tarptautinė bendruomenė galėtų pasveikinti Madagaskarą sugrįžus į demokratinių šalių šeimą. Atmetame vienašališkus e, bandymus, e, kurios daro laikino vyriausybė, siekdama savo pripažinimo Pagal Katonų susitarimo 96 straipsnį e, taikomos priemonės e, bus pratestos dar pusmečiui, tai buvo nuspręsta praėjusią savaitę, tačiau tie, tas draudimas negalios humanitariniai pagalbai ir priemonėms skirtoms kovai su skurdu. Esame pasirengę teikti pereinamajam laikų tarp visą Europą ekonominę, materialinę, politinę pagalbą pagalba. Dėl pereinamojo laikotarpio plano turi susitarti vietos e, politiniai e, veikėjai, e, tam turi pritarti Afrikos sąjunga ir visa tarptautinė bendruomenė. Tikimės, kad situacija po šitų dviejų siaubo metų pasikeis į gerą. Ačiū, ponė komisarė. Baigiame diskusijas Madagaskaro klausimu. Balsavimas vyks kažkur po pusvalandžio dėl rezoliucijų. Dabar pagal darbo tvarkė Gvantanamas, artėjantis sprendimas dėl mirties bausmės. Ir kaip pirmosios